emberjogi következő napirend. Dabar susisime kitą darbotvarkės klausimą susijusiu žmogaus teisų pažeidimais Kambodžoje. Jeigu neklystu, ponios Leohbilė dar nėra salėje, yra viena iš nuomonės autorių, todėl dabar suteiksiu žodį poniai Ojestovskai. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios, mes negalime leisti, kad būtų pažeidinėjamos žmogaus teisės, kad būtų pažeidinėjamos pačios elementariausios civilizuotos sambuvio ir politinio gyvenimo taisyklės. Žmonės e, yra e, uždaromi kalėjimuose, e, suimami Tai yra ir opozicijos atstovai, ir kiti politikai, kiti visuomenės veikėjai. Akivaizdu, kad čia net negali būti jokios kalbos apie tikrą politinę kovą, ne, tiesiog pasitelkiamos yra baudžiam kažkokios tikrai kriminalinės, nusikalstamos priemonės tam, kad būtų susidorota su opozicija. Mes turime reaguoti. Prieš 20 metus reagavom labai aiškiai į e, nu, nusikalstamus komunistų režimus Europoje. Ir dabar turime taip pat ryštingai elgtis ir Kambodžoje. Todėl mums reikia šios rezoliucijos. Ji yra labai reikalinga. Be to, aš manau, kad mes turime elgtis nuosekliai. Čia daug kas priklausys nuo Europos komisijos, nuo tarybos ir dar kartą pabrėžiu, turime elgtis nuosekliai. Ir be to turime užtikrinti, kad humanitarnė pagalba būtų suteikiama tik tuo met, kai laikomas yra nustatytų sąlygų ir reikalaujamų standartų. Eh, e eh, Ačiū. Žmogaus teisės, eh, žmonių persikiojimas Kambodžoje vyksta nuolat. Korupcija yra išsikerojus Kambodžoje ir žinome, kad tenai daug, e, tarptautinės korporacijos ir investuotojai išnaudoja situaciją. Kambodža, galima sakyti, yra ta šalis, kur yra išparduodama. Parduodami visi šalies ištekliai, nafta ir visi kiti, lygiai taip pat ir su žmogaus teisėm. Čia mes kalbame apie 700 tūkstančių žmonių, kurie buvo tiesiog išvaryti, išvaryti, kad būtų galima sulaukti investicijų, žemės ūkį, e, buvo grobiamos su žmonių žemės. Taigi, moterų ir vaikų teisės irgi yra siaubingos. Jie, jie dažnai dirbo tekstilės sektoriuje, gamina tos rūbus, kuriuos mes dėvim, siaubingom sąlygom. Taigi, dabar manau, kad laikas yra atėjęs reaguoti šią situaciją. Dėkoju. Kolega Benta, žodis minutė, prašau. Dėkoju. EPP vardu norėčiau pareikšti mūsų susirūpinimą, žvelgiant į situaciją Kambodžoje. Labai daug smurto. Nacionalinių parlamento nariai areštuojami, pavyzdžiui, opozicijos lyderiui areštuoti buvo užduotas arešto orderis. Ir iš tikrųjų tai yra tas dalykas, kuris kelia susirūpinimą Kambodžoje. Europos Sąjunga yra didžiausia Kambodžos partnerė, kalbant apie tarptautinę pagalbą. 400 milijonų e, eurų suteikiama kasmet jau keletą metų pagalba. Teisingai buvo pasakyta, kad laikas yra paleisti kalinius, kurie buvo sulaikyti, laikas atkurti e, parlamentinę neliečiamybę ir kurti pilietinę visuomenę e, Kambodžoje. Noriu kreiptis vyriausiai galiotinę, kad stebėtų situaciją šalyje, kad demokratija būtų atkurta. Pirmininkė dėkoju. Dabar žodis Vesilijai Vikstrom. Minutė, prašau. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Kambodža man ypatingai svarbi šalis ir dėl to skaudu, kai matome, kaip vyriausybė imasi agresyvesnių vis žingsnių prieš politinę opoziciją. 11 pozicijos aktyvistų, politikų nuteisti ilgiems metams kalėti dėl to, kad jie, kaip teigiama, vadovavo sukilimui, bet iš tikrųjų jie mm, va, ėmėsi paprasčiausių opozicijos veiksmų. Sam Renzi turėjo palikti šalį, jisai dabar yra e, ieškomas dėl išdavystės. Aš džiaugiuosi, kad šiandieną jisai su mumis yra čia. E, teismas yra politizuotas ir opozicija yra persekiojama. Aš džiaugiuosi, kad mes šiandieną tvirtiname šią rezoliuciją, nes žodžio laisvė, kitos laisvės yra visų. Opozicija Kambodžoje neteko tų teisų vieni kartą ir aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandieną svarstome šį klausimą. Tai labai svarbu mūsų autoritetų įvaizdžiui. Dėkoju. Toliau ponas Panzeri. Dėkoju. Politinė situacija Kambodžoje vis blogėja. Matėme vieną iš tokių apraiškų lapkričio 13 dieną, 30 spalio buvo areštuotas opozicijos lyderis, jisai neteko visų teisių parlamentaro, kiti e, aktyvistai opozicijos nuo 7 iki 20 metų yra nuteisti kalėti. E, Ir žinome, kad buvo užpulti du opozicijos partijos nariai. Labai svarbu, kad parlamentas kalba apie tai, kad ragina vyriausybę panaikinti teismo nuosprendžius e, opozicijos e, aktyvistų atžvilgių. Valdžia, vyriausybė turi nustoti persekioti tuos žmonės, kurie kovoja už žmogaus teisės. Visi kaliniai turi būti paleisti, ypač tie, kurie yra nuteisti pagal sufabrikuotus kaltinimus. Labai ačiū. Dabar ponia Viržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia atsiprašyti už tai, kad negalėjau dalyvauti ankstesnėje diskusijoje, bet turėjau dalyvauti kitame posėdėje. E, rinkimų misijų delegacijos posėdėje, ten atstovauju savo frakcijai. Situacija Kambodžoje labai kelianti susirūpinimą tiek socialinių, ekonominių, tiek politinių požiūrių. Mes neseniai kalbėjome apie įstatymą nukreiptą prieš nevyriausybinės organizacijas, dabar nukenčia profesinės sąjungos. Tai yra didžiulė šalis ir šalis gyventojų gyvena žemiaus skurdo ribos. 50 procentų siekia jaunimo nedarbas. Milijonas žmonių yra patyrę e, žemių ateimimą tam, kad galėtų įsikurti daugia nacionalinės įmonės. Ir tas reiškinys regisi tik dar gauna didesnį. E, pagreitį. Korupcija yra įsikerojusi itin stipriai. 13 e, metais prasidėjusios represijos tęsiasi ir visi, kurie nepritarė režimui, patiria didžiulius persiekiojimus. Būtina, kad e, Kambodža grįžtų dialogo kelią ir dar tą reikia padaryti dabar, kol situacija dar labiau nepablogėjo. Tai yra šalis, kuri priklauso nuo tarptautinės pagalbos, reikėtų reikalavimus mūsų su to susijęti. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Lokbė. Uh, Ne, ne, nematau jos čia salėje. Tada pereiname prie kito kalbėtojo politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, pasisakys uh, ponas Popšišil. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau tik pritarti tam, ką sakė ankstesni kalbėtojai. Mes e, apie Kambodžo situaciją jau kurį laik e, kažkada anksčiau esame kalbėję ir mes e, kalbėjome, kad priimti teisės aktai prieš ne, kenkiantis privačiam sektoriui ir pilietiniai visuomeniai. E, pagal tą įstatymą negalima steigti NVO ir įvairių pramonės asociacijų. Deja, e, Kambodžos vyriausybė ir parlamentas nesižvelgia į mūsų pastabas ir priėmė šitą įstatymą. E, deja, apie mūsų rezoliucijas Kambodža nes, nes, nesikalbėjo, nors jie bus vienas iš mūsų pagrindinių partnerių. E, jie, jiems per ateinančius e, keletą metų mes e, skirsime keletą šimtų milijonų eurų plėtrai. Tad noriu, kad komisija pabrėžtų, jog mes labai norime E, kad, kad mes e, net, neturėtume norėti remti Kambodžą toje situacijoje, kai yra e, pažeidžiami pagrindiniai demokratijos principai. Dėkuoju, ponas Vytenholce. Žinome, kad, kad, kad šioje šalyje istorija pamena milijonus žuvusių. Ir E, jie, e, milijonai žmonių buvo priklausomi nuo e, Kambo, Kambodžos žlugdančio režimo. Dabar negalima steigti jokių organizacijų ir pilietiniai visuomeniai bei demokratiniam režimui grėsia pavojus. Dabar Kambodžos valdančios jėgos priima įstatymus, kurie e, kenkia visuomeniai. E, man džiugu, kad šita, šita diskusija vyksta čia šiandieną, tačiau šiandieną mes e, visi turėtume tai aptarti su Kambodžos parlamentu. Ir mes E, kad, kad čia yra Sam Rainsi ir apie tai galime kalbėti. Norime, kad komisija e, palaikytų mus mūsų pastangose ir galiausiai galbūt e, šitą diskusiją šaliai padės atsiplėšti nuo savo nelaimingos istorijos. Dėkoju. Dėkoju. Dabar. Sveikiname čia esantį poną Samransį. Dabar suteiksime žodį ponui Jakovčič. Uh, Tarp 2014-2020 e, metų ES Kambodžai padės e, skirdama 412 e, milijonų eurų pagalbos. Ir šios pagalbos rezultatas bus toks. Dabar me, e, Kambodža išgyvena represinį režimą, kuris pažeidžia žmogaus teisės ir Kambodža stumia į skurdą. Tai yra viena iš e, pačių neturtingiausių pasaulio šalių. Socialinė, ekonominė ir politinė situacija yra valdoma represijomis, todėl mes turime reaguoti. Ir todėl aš pritariu rezoliucijai dėl to, kad E, ji siunčia labai aišku signalą Kambodžos valdžios institucijoms ir pilietiniam Kambodžos sektoriui. E, mes esame pasirengę jiems padėti, taigi mes labai aiškiai sakome, kad mes e, nepritarsime šiai situacijai, mes reikalaujame pokyčių NVO ir profesinių sąjungų sektorija. Dėkuoju. Dabar neprisijungusių narių vardu ponas so, Sogor. E, Kambo, Kambodža vykdo tam tikrus pokyčius, e, siekiama užmėgsti politinį dialogą tarp e, įvairių šalių, tačiau pastarieji pokyčiai, įvykiai parodė, kad tie pokyčiai labai apgailėtini. Kambodžos vyriausybė veikia prieš opoziciją ir prieš demokratinius principus. Mes turime atidžiai sekti ten vykstančius įvykius ir ypač atsižvelgiant į tai, kad ES e, skyrė 410 milijonų eurų 2014-2020 metais kaip vystimosi pagalba. Ir Kambodža yra viena iš didžiausių ES partnerių. Jeigu mes norime e, skatinti savo vertybės pasaulyje, mes turime tai išdėstyti labai aiškiai ir savo vystimosi politikoje. Ačiū. Dabar tęsėme kalbėtojų sąrašą, ponas Tarabela. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pritariu tam, ką kolegos kalbėjo apie politinę situaciją Kambodžoje, tačiau noriu labiau susitelkti prie žemių grobimo. E, Europa taiko įvairius ginklus ir Kambodža tuo būdu turi prieigą prie ES rinkų be jokių kvotų, be muitų mokesčių ir tai yra uh, E, siaubingas dalykas Kambodžos vietiniams gyventojams. E, valstiečiai nustumiami nuo žemės ir kad būtų galima pagrobti tas žemės yra pritaikytos koncesijos suteikiamos didelėms įmonėms, Britų įmonėms, kitų šalių įmonėms ir tūkstančiai hektarų yra atimami iš valstiečių ir ta, ta žemės gauna tarptautinės daugianacionalinės įmonės. Aš uždaviau klausimą Europos komisijai buvo, man daug buvo pasakojama apie tai, kas įvyks 17 metais, gruodžio mėnesį ir toliau ir panašiai. Tačiau aš noriu pasakyti, kad yra laikas kreipti dėmesį mažiau į verslą, gal daugiau žmonės. Ir jau dabar reikia veikti, dabar reikia imtis priemonių, e, prižiūrėti ir peržiūrėti savo sutartis, kad žmonės dėl to nekentėtų. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Regisi e, į laiko limitą sutilpome galėčiau suteikti žodį kas, visiems, kas nori. Ponas Kelly, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Kaip kad sakė kolegos, štai pat manau, kad turime pasižiūrėti į tai, kas vyksta Kambodžoje. Ir prisiminkime tai, kad teikiame e, šiai šaliai labai daug vystomosios pagalbos prasme. Jeigu Kambodža priima šią pagalbą, taip pat turi priimti ir spaudimą mūsų, kuriuo reikalaujame e, numatyti laisvių žmonėms, e, laisvių opozicijai daugiau laisvės e, pilietiniai visuomeniai ir įtvirtinti žmogaus teisės. Jeigu e, tai nebus užtikrinta, turėtume pasižiūrėti dar kartą į vystomąją pagalbą teikiamą Kambodžai ir kaip galima didesnį spaudimą daryti Kambodžos vyriausybei. Reikalauti, kad būtų sustabdyta bartinė e, praktika. Ačiū, panė pirmininkė, už man suteiktą žodį, nes iš tikrųjų korupcija ir nepotizmas yra autoritarinių režimų bruožas. Tad Europai tenka pareiga kovoti visur ir šiuo atveju taip pat e, kovoti už e, teisų užtikrinimą, juolab, kad jinai teikia vystomąją pagalbą. Politinių oponentų kalinimas, žmogaus teisų pažeidimai yra neprimtini mums, Europos piliečiams. Turime reikalauti tų pačių teisių, kad gintume demokratiją Kambodžoje kaip ir bet kur kitur. Kaip žinia, Kambodža turi labai neramę istoriją. Turime padėti šiai šaliai grįžti demokratijos kelią. Pone komisarė, ačiū, kad pradėjote dialogą su Kambodžos vyriausybė šiuo klausimu kad būtų galima pasitikrinti, kaip naudojama Europos pagalba vystomoji ir kad ši šalis galėtų greičiau grįžti prie demokratijos. Ačiū. Dėkoju. Ponas Marijas yra kitas kalbėtus. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kambodžoje e, daugiau negu 30 metų valdantis režimas pažeidinėja žmogaus teisės ir tai yra to režimo darbo tvarkės dalis. E, Saudžiama opozicija, armija ir saugumo pajėgos imasi represijų prieš streikuojančius prieš susirengačius į manifestacijas. Kambodžia labai daug ypač skurdžiai gyvenančių žmonių, tuo tarpu, kai čia kalbame apie šalį, kuri turi didžiulius išteklius, bet žmonės negali tais gamtos išteklių, ten gamtos išteklių teikiamą naudą pasinaudoti. E, pramonininkai ir, ir e, verslininkai bevelijo tas žemės atiduoti taip vadinamiems investuotojams. Tūkstančiai žmonių buvo nustumti nuo žemės, 14 procentų žemių buvo atimta iš smulkių ūkininkų. ES teikia didelę pagalbą Kambodžai. Turime pabrėžti, kad ši šalis privalo atkurti demokratiją. Ačiū. Šioldemozė. Ačiū. Atsiprašau, Tremosai Balselis. E, mes džiaugiamės, kad šiandieną pas mus lankosi opozicijos lyderis Kambodžos Sam Rainsy. Aš e, taip pat sveikinu ir Nacionalinės asamblėjos kitą atstovą esantį čia. Mes laukia, kad Kambodžos valdžia nebepersekiotų opozicijos, kad laikytųsi teisinės valstybės principų demokratijos. Ne pirmą kartą parlamentas jau smerkia tokį elgesį. Mes taip pat raginame Europos Sąjungą nutraukti įprastinę bendravimo praktiką su Kambodža. Nebegali viskas būti kaip anksčiau. Mes raginame, kad Hunsen ir nacionalinė asamblėje gražintų visas teisės Sam Rainziui ir gražintų jo parlamentinį imunitetą. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad šiandieną mes tvirtinsime rezoliuciją dėl Kambočios ir dėkoju Sam Rainzi, kuris yra mums pavyzdys e, siekiant įtvirtinti demokratiją ir liks tokiu pavyzdžiu. Ačiū. Dėkoju. Paskutinis ponas Polčiakas. Ačiū pirminkė. Norėčiau pasakyti, kad tai yra susisiekiantys indai, įstomoji pagalba, kuri teikiama Kambodžai ir kitas indas yra reikalavimas laikytis mūsų reikalavimų už tą pagalbą. Mes praeitie esame patvirtinę rezoliucijų daugiau negu vieną, kuriuose raginama buvo Kambodža gerbti žmogaus teisės. Kambodža yra gana vienalytė šalis, vieninga šalis dėl religijos ir tautinių grupių. Tačiau tas e, vieningumas neturėtų pakengti žmogaus teisėms, bet mes patys turime daugą padaryti pas save prieš smergdami kitus. Bendrovės, kurios įkurtos ES, dažnai piknaudžiauja situaciją esančią Kambodžą ir klesti naudodamėsi žmonių kančiomis ir nelaimės. Mes turime kažką daryti dėl to. Labai ačiū. E, baigėsi spontaniškų pasisakymų procedūra. Manau, kad turime stiprinti savo solidarumą su šia šalimi ir suteiksiu žodį komisijos nariai Georgievai apibendrinti diskusijai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Vyriausiosios įgaliotinės ir vicepirmininkės komisijos vardu norėčiau padėkoti Jums už diskusiją šio klausimu. Norėčiau padėkoti gerbėmiems parlamento nariams, kurie dalyvavo diskusijoje. Neseni veiksmai prieš opozicijos narius Kambodžoje labai aiškiai buvo įvardyti kalbėjusiųjų. Ir tai kelia rimtą susirūpinimą, taip pat klausimų apie dialogo kultūrą, dėl kurios pernai susitarė opozicija ir vyriausybė. Europos parlamente turbūt nereikia kartoti, koks svarbus yra opozicijos vaidmuo demokratiniuose procesuose opozicija netgi privalo kvestionuoti, kritikuoti vyriausybę ir reikalauti atskaitomybės prieš visuomenę iš jos. Ir e, Europos Sąjunga pritarė dialogo kultūrai tarp pagrindinės opozicijos partijos ir vyriausybės. Mes akcentavome, kad dialogas neturėtų užkirsti kelio opozicijai vaidinti savo vaidmenį ir negalima naudotis e, kažkokiais pretekstais e, gniaužti kritiką. Reikia taip pat susilaikyti nuo asmeninių išpolių ir įžeidinėjimų. Vyriausybė turi valdžią, todėl ji turi elgtis atsakingai. Kantrybė yra pasitikėjimo ir stiprybės elementas Mes pritarėm tiems, kurie ragina ES sekti atidžiai situaciją Kambodžoje. Mes tą ir darome. Kambodžai svarbu, pačiai šaliai yra svarbu grįžti į bendradarbiavimo, įsitraukimo kelią. Yra padarytas mūsų pareiškimas, e, kuriuo reiškėme susirūpinimą dėl veiksmų prieš e, Nacionalinės asamblėjos opozicijos narius ir e, raginame visus dirbti konstruktyviai ir grįžti prie e, kultūr, dialogų kultūros, dėl kurio buvo sustarta pernai e, metais. Taip pat reikia konstruktyvių diskusijų dėl politinių alternatyvų. Tai svarbu Kambodžai, jos žmonėms toliau vystanti šalį. Europos Sąjunga ir toliau naudos savo išteklius, įskaitant vystamąją pagalbą, šimtas 20 milijonų skirta gerai valdysenai administracijai stiprinti Kambodžoje ir mes tokiu būdu stiprinsime šį procesą. Ačiū. Labai ačiū. Dabar